režimo. E, jums yra pateiktas vertimo režimas ir dar noriu informuoti, kad šis posėdis tiesiogiai transliuojamas internetu. Šiandien balsuosime, tikiuosi, kad atsinešite savo elektroninės balsavimo korteles, kad būtų galima e, patikrinti, ar viskas gerai veikia. Taigi dabar norėčiau jūsų paprašyti pasiruošti savo korteles. Dar beje norėčiau pasakyti, kad e, lapkričio 14 dieną ketvirtadienį įvyks e, susitikimas su nacionaliniu valstybių narių parlamentų nariais. Bus kalbama apie tai, kaip parlamentai dalyvauja e, biudžeto kontrolės veikloje. Taigi, tas renginys įvyks Bruselėje lapkričio 14 dieną. E, jūs, jeigu palaikote kontaktus su nacionaliniais parlamentais, tai jiems dar priminkite apie šį susitikimą. Na, o dabar dar pridursiu štai ką. Iki lapkričio 7 e, dienos mes laukiame jūsų pranešimo apie jūsų dalyvavimą tam, kad galėtumėm sudaryti dalyvaujančių sąrašus. Dabar trečias darbo tvarkės klausimas. Reikėtų patvirtinti posėdžio protokolus rugsėjo 16-17, rugsėjo 25-28 ir spalio antrosios dienos protokolus. Ar kas nors turi pastabų dėl šių protokolų? Panašu, kad ne. Todėl skelbiu, kad protokolai yra patvirtinti. Na, o dabar galime eiti prie ketvirto darbo tvarkės klausimo. Jį atidėjome Tai tuomet e, pereikime prie penkto darbo atvarkės klausimo. So, hier stimmen wir ab. Kągi, balsavimas. Norėčiau pasiteirauti pranešėjo. Ar jis norėtų pasisakyti? Ar prieš balsavimą, ar po balsavimo? Po balsavimo, ar ne? Gerai. Ar dabar? Jeżeli można, to bardzo krótko głosujemy. Sprawozdanie. Ačiū pirmininkė, jeigu leisite, pasisakysiu labai trumpai. Mes balsuojame dėl e, vieno e, svarbaus pranešimo. Tai, tai yra pranešimas susijęs su Europos geležinkelio erdvė ir Europos geležinkelio agentūra bus vienintelis reguliuotojas geležinkelio srityje europinių lygmenių. Reikėtų suvienodinti standartus ir normas ir mūsų komiteto nuomonė e, tokios agentūros ir finansinis valdymas turėtų būti e, tinkamas. Taigi aš manau, kad mūsų komiteto nuomonė bus labai svarbi transporto komitetui. Taigi tiek tokios būtų mano pastabos prieš balsavimą. Ačiū pranešėjui. Tai dabar balsuokime. Visų pirma, pabandykime, kaip viskas veikia. Pažiūrėsime, ar veikia gerai elektroninės balsavimo kortelės. Taigi pradėkime balsuoti. Bandomasis balsavimas. Ar jau visi pabalsavote? Ar kažkas tai neveikia? Taigi trūksta vienos balsavimo kortelės. Dabar balsavimas baigtas. Taigi 11 balsų, 12 narių balsavo, vienas narys balsuos ranka, pakeldamas ranką. Kągi, balsuokime. Trečias pakeitimas, kas už trečią pakeitimą, kas prieš, kas susilaiko. Rezultatas neaiškus, balsuokime elektroniniu būdu. Prasideda balsavimas. Everybody voted. Everybody voted, vote is closed. Ar jau visi pabalsavote? Balsavimas baigtas. 9 už, 5 prieš, toliau ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Toliau penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Toliau šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Septintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Aštuntas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Devintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patikrinkime elektroniniu būdu devintas pakeitimas, pradedame balsuoti. Vote is closed. Baigiame balsuoti. Akivaizdžiai atmesta. Dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Vienuoliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Dvyliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 13 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 14, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 15, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 16, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patikrinkime elektroniniu būdu, buvo neaiškus rezultatas, taigi balsuokime dėl 16 pakeitimo. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. 8 už, 6 prieš, pritarta. Toliau 36, 46 kas už, prieš, susilaiko, neaišku. Patikrinkime balsavimo rezultatą. 46 pakeitimas, pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Atmesta. 47. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 48. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 49. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 50. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 18. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 19. kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 20. kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 51. kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 52. kas už, kas prieš, kas susilaiko Atmesta. 53. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patikrinkime elektroniniu būdu. 53. pakeitimas. Pradedame balsuoti. Vote is closed. Baigiame balsuoti. Pritarta. 54. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 55.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 Vote is closed. Baigiame balsuoti. Atmesta. Pakeitimas atmestas, nes vienodas atiduotų balsų skaičius už ir prieš. 59. Kas už prieš atmesta. Toliau. Dvidešimt pirmas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta, 60, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 61, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 62, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta, 63, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas, 22, kas už, kas prieš, kas susilaiko, neaiškus rezultatas, balsuokime elektroniniu būdu dėl 22 pakeitimo. Balsavimas prasideda. Baigiame balsuoti. Pritarta. 23. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 64. Kas už, tiksliau jis atsijimtas. Taigi 65. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 66 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 24 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 25 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 26 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 27 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 28 kas už, kas prieš, kas susilaiko, patikrinkime elektroniniu būdu. 28 pakeitimas, pradedame balsuoti. Check, um, check is closed. Baigiame balsuoti. Jūs susilaikote, ar ne? Patvirtintas pakeitimas. 29. Kas už? Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta, bet pastikrinkime elektroniniu būdu. 29 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Vote is closed. Baigiame balsuoti. Taigi pritarta. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 30, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 31, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 32, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 33, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 34. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 35. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Taigi buvo balsuoti, pasiūlyta balsuoti dėl pakeitimų nuo 36 iki 42 nuo 36 iki 42. Taigi, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 43. kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 44. kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 45 atkrenta. Dabar balsuojame dėl viso dokumento, elektroninis balsavimas prasideda. Okay. Vote is closed. Baigiame balsuoti. Akivaizdžiai patvirtinta. Dar reikia priskaičiuoti du balsus. Tiksliau, tris balsus dar e, papildomi trys balsai už. Labai ačiū. Sveikiname pranešėją Liberatskį. Na, o dabar Ja, meine Damen und Herren, ich komme. Ponios ir ponai, eikime prie kito darbo tvarkės klausimo. Mes e, įtraukėme šį klausimą į darbo tvarkę ir dabar aš norėčiau pasveikinti poną Neven Matas, kuris atvyko pas mus. Sveiki atvykę. Ir iš karto norėčiau suteikti žodį pranešėjai, jeigu jį norėtų pasisakyti. Ar norite pasisakyti, ponia pranešėja? Ar norėtumėte pateikti žanginės pastabas? Mhm. Ja. Okay. Mhm. Okay. Ja, ich darf äh, dann einführend äh, darauf hinweisen. Kągi, tai aš tada pasakysiu. Äh, ponas Matas, kad mes jūsų paprašėme išsakyti savo poziciją mūsų komitete. Labai būtų malonu, jeigu jūs čia ateitumėte į priekį. Ačiū už tai. Thank you. Bitte schön. Ja, Herr Martis, wir haben Sie nochmal. Taigi, ponas Matės, mes jūs pasikvietėme dar kartą į mūsų komitetą, nes norėjome su jumis pasikalbėti. Kaip žinia, mes tikrai labai daug jūsų klausinėjome, kai buvo pateikta jūsų kandidatūra dėl narystės Europos audito rūmose. Ir jūs ir raštu mums paaiškinote, kad jeigu e, parlamentas balsuotų neigiamai, tai jūs e, neužimtumėte savo posto. Ir tuomet plenarinėje sesijoje Europos parlamentas balsavo neigiamai. Toks buvo neigiamas Europos parlamento sprendimas ir mums e, štai iškilo klausimas, kaipgi atsitiko taip, kad taip skiriasi jūsų pozicija, jūs mums e, raštu anksčiau buvote išsakęs vienokią poziciją, o paskui pasielgėte visai kitaip, priemate visai kitokį sprendimą. Jūs tikriausiai galite suprasti, kad e, Europos parlamento komitetui tai nėra nereikšmingas reikalas ir dėl to e, mes jūs dar kartą kreipiamės raštu, pasikvietėme čia Ir e, viso Europos parlamento vardu mes prašome, kad jūs pateiktumėte savo poziciją. Prašom, ponas Matas. Much, Labai ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Dėkuoju, kad kas įkvėdėte mane į šį klausimą ir suteikė galimybę jūsų komitetui ir Europos parlamentui viešai paaiškinti, kodėl aš neatsisakiau kandidatūros į auditorų narius. Uh, Aš jaučiausi pareigotas elgtis taip, kaip pasielgiau. E, gegužės mėnesį vyko oficialus kont e, komiteto klausimas ir e, paskutinis klausimas buvo toks. Jeigu E, parlamento nuomonė apie jūsų paskirimą į audito rūmus būtų neigiama, kaip jūs kaip kandidatas pasielgtumėt? Atsakymę raštu aš pasakiau taip. Jeigu nuomonė bus neigiama, e, greičiausiai aš atsisakysiu savo kandidatūros, atidžiai pagalvojęs ir apsvarstęs visus e, prieštaravimus mano kandidatūrai, kurie gali būti išdėsyti svarstymo procese. Aš e, Pirmiausia, prieš pateikdamas atsakymą norėjau išklausyti, kodėl man buvo nepritarta. Ir aš norėčiau sužinoti, kodėl e, mano paskirimui gali būti nepritarta. Aš galiu e, klausti, ar mano profesinė kvalifikacija buvo netinkama, ar aš negalėjau atsakyti jūsų pateiktus klausimus. Jeigu tai būtų buvę, aš būčiau pasitraukęs. E, Ir dabar matau, kad parlamentas skiria daug dėmesio mano kvalifikacijai E, patvirtinančiai tinkamumą, patvirtinančiai tinkamumą šiam darbui. Su komiteto nariais net ir paklausimo bendravau ir aš džiaugiausi, kad buvo išsakyta ir teigiamų mano kvalifikacijos vertinimų. Dar vakar aš juos perskaičiu ir matau, kad jie yra gana palankus. Taip pat aš atsižvelgiau visą eilę komentarų ir į tai, kad tinka, ties, trūksta man tiesioginės patirties e, finansų audito srityje. Be to turiu pasakyti, kad nebuvo išsakyta viešai jokių prieštaravimų dėl mano kompetencijos per pasarąsią savaitės. Taip pat aš padariau išvadą, kad kont balsavęs prieš mane nenurodė ar nepademonstravo, kad mano įgūdžiai ir kvalifikacija yra netinkami Europos audito rūmų nariui darbui. Ir bendrai dabar galiu pasakyti, kad pagal nuopelnus tarsi aš kaip ir turėjau atsitraukti. Tačiau klausimo pagrindinis klausimas buvo, ar aš norėjau atsitraukti ir kokia buvo mano pozicija tuo klausimu. Galiu pasakyti, kad mane nustebino, kad šis klausimas oficialiame klausimynė buvo įtrauktas ir nustebau dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, įvertinant mano kvalifikaciją, buvo bandoma pirmiausia atvirai išreikšti, priversti mane išreikšti lojalumą, auditorumams ir e, tikėtis palankesnės nuomonės. Kita priežastis buvo ta, kad siekiant tokio įsipareigojimo atsitraukti, aš turbūt pažeiščiau sutartį, kurioje yra numatyta, kad taryba turi nuspręsti, ar kandidatas turi būti paskirtas. Kad užtikrinčiau, jog mano pozicija yra aiški, savo pirminėme atsakyme aš e, priminiau taisyklės dėl kandidatų paskirimo. Tačiau per klausimą e, kontkomiteto nariai nuolat e, tą klausimą kartojo. Mane nustebino tai, kad jis tapo svarbiausių klausimo klausimų. Atsakymę aš e, keletą kartų paminėjau tai, ką apie tai galvoju, bet to keletą kartų pasakiau, kad ne aš turiu keisti dabartinės ES taisyklės. Aš negaliu įsipareigoti atsitraukti iš anksto. Aš negaliu pažeisti ES sutarčių nuostatų. Aš maniau, kad tai, ką aš sakiau, buvo aišku ir nesukelia jokios painiavos. Tačiau kartą aš e, pasakiau, kad aš neįsivaizduoju, kad galėčiau prieštarauti parlamentui šiuo klausimu. Jeigu parlamentas balsuos prieš mane, aš atsakysiu savo kandidatūrą. Tačiau dar kartą bandžiau įtikinti kontkomiteto narius, kad e, priversti mane atsitraukti yra neteisinga. E, birželio penktą dieną aš nusinčiau laišką tuo klausimu ir sakiau, kad atsitrauksiu, nes tuo metu kaip ir ketinau atsitraukti. Ir tada pasakiau, kad e, per klausimus aš keletą kartų sakiau, kad ne aš turiu keisti taisyklės. To negaliu padaryti. Be to aš biudžeto kontrolės komitetui nuolat sakiau, kad jis neturi teisės keisti kandidatų skirimo taisyklių. Kitas dalykas, neturėtų būti sakoma, kad tokių taisyklių pakeitimų modifikavimas yra sąlyga paremti vieną ar kitą kandidatą. Kandidatą, kuris turi aukščiausio laipsnio nepriklausomybę ir atskaitomybę. Jis e, tokiuose diskusijose per tarpinius procesus neturėtų dalyvauti. Po to, kai parlamentas išbalsavo prieš mane, aš įvertinau savo situaciją ir padariau išvadą, kad e, neprotingai buvo akcentuojamas įsipareigojimas atsitraukti. E, jo tikslas buvo neįvertinti kandidato nuopelnus, bet tarsi įtvirtinti Europos parlamento veto galę e, tai audito rūmų paskirimo atžvilgių. Todėl aš nusprendžiau neatsitraukti, parlamentas paprašė, kad, e, atsiprašau, vyriausybė paprašė, kad aš likčiau ir taryba mane paskiria. Taip, aš suprantu, kad aš galėjau geriau padirbėti ir galėjau nepasiduoti uh, E, tokiems pareiškimams, kokie čia buvo išsakyti. Reikėjo turbūt laikytis tos pozicijos, kurią buvau pasirinkęs. Atsiprašau, kad jūs supainėjau. Aš tikrai nenorėjau nieko suklaidinti ar išreikšti kam nors nepagarbos, ar parlamente, ar kur kitur. Kaip audito rūmų narys aš noriu ir toliau dirbti ir bendradarbiauti petys į petį su jūsų komitetu, kad pasiektume bendrų tikslų. Tikiuosi, gerbėjami parlamento nariai, kad jūs nustosite mane vertinti remdamiesi praeities nesusipratimais. Aš prašau jūsų paremti mane per paskirimo procesą ir aš tikiuosi, kad dabar mes galėsime visi kartu dirbti ir e, galėsime patenkinti ES piliečių lūkesčius, ES viešosios atskaitos atskaitomybės ir finansų tvarkymos rytie. Aš noriu pasakyti, kad aš džiaugiuosi, kad jūs pasikvietėte mane į šį komiteto posėdį ir aš tikiuosi, kad ateityje galėsime konstruktyviai bendradarbiauti. Ja, dank, Herr Martes. Jetzt... Äh, ačiū, ponui Matas. Ar dabar pranešė norėtų pasisakyti, jeigu tai prašom? Sí, gracias, presidente. Taip, ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Matesai. Ačiū, kad atvykote pasikalbėti su mumis šiandien. Mes vertiname, kad atvykote į komitetą jau antrą kartą. Tiesa, kad mes gana griežtai vertinome jūsų pateiktus atsakymus, kadangi, kaip žinote, parlamentas kaip ES institucija turi atstovavimo vaidmenį. Kadangi tai yra demokratiškai išrinkta institucija ir tai reiškia, jog tie nariai, audito rūmų nariai, kurie nori tiesiog ir glaudžiai bendradarbiauti su Europos parlamentu, reiškia, jog šis klausimas, kurį iškėlėme dėl jūsų, nėra bereikšmės, jis turi didžiulę reikšmę. Ir todėl uh, jūs turite aiškiai pasisakyti šiame komitete. Taip pat ir kalbant apie ryšius su taryba, tai yra įstatymų leidžiamasis organas kartu su mumis daugelėje sričių ir mūsų ryšys su taryba šiame etape galbūt nėra pats geriausias. Taryba su šiuo konkrečiu komitetu, bendradarbiaudama, susiduria su tam tikrais sunkumais, sakytume. Mūsų diskursas yra gana griežtas. Na, galbūt aš tai interpretuoju kaip šio parlamento narė tokiu būdu. Ir šis klausimas, kurį iškėlėme dėl jūsų, na, jūs teigiate, kad yra tokia teisė, bet iš tikrųjų Tai priklauso mūsų kompetencijos sričiai. Mes turime gebėti gerinti kandidatų tiekiamų į Europos audito rūmų narius sąrašą. Taigi tiesa, kad parlamentas prašo tam tikrų dalykų ir šis klausimas mums buvo esminis tam, kad įsitikintume, jog asmuo kaip kandidatas, kaip būsimas Europos audito rūmų narys, jog šis asmuo, kuris galiausiai bus išrinktas, turės visą daugumos šio parlamento narių paramą. Štai kodėl mes pirmiausiai ir iškėlėme šį klausimą dėl jūsų. Ir štai kodėl mes taip rimtai traktuojame jūsų atsakymus. Ir žinoma, taip ir toliau elgsimės e, šiame komitete. Jūs mums pateikėte įvairios informacijos. Taip pat buvo klausimas dėl to, jog jei parlamentas nepalaikytų jūsų kandidatūros, ir mes tai pakartojome jau ir klausimo metu, kurį buvome surengę su jumis, jūs teigite, jog jūs neteiksite savo kandidatūros tokiu atveju. Mes turime patikėti jūsų teiginiu, kad jūs teigite, kad jūsų kandidatūra buvo palaikoma. Bet, na, bet žinoma, mes turėsime patikėti jūsų žodžiu, jūsų garbės žodžiu šiuo klausimu ir mes tikimės, kad jūs išlaikysite savo žodį ir pateiksite savo atsistatydinimo raštą vyriausybei, jeigu įvyks neigiamas balsavimas šiame parlamente mums yra aišku. Tai, jog mes neturime specialios sistemos, ekspost, pagal kurią galėtume vertinti tokio pobūdžio klausimus. Galbūt jūs galėjote mums pateikti šį sprendimą anksčiau, dar prieš imantis įvairiausių veiksmų. Na, suprantu ir manau, jog galbūt jūs galėjote atvykti pas mus dar primdama savo galutinį sprendimą. Kadangi sprendimas, kuris buvo priimtas, na, jūs bent jau galėjote paklausti šio komiteto nuomonės ir paaiškinti mums, koks bus jūsų sprendimas dėl kandidatūros. Na, bet suprantu sunkumus. Dabar jūs teigiate, kad uh, Jūs pateikite savo atsistatydinimo raštą, jis nebuvo priimtas, na ir žinoma, mes kaip parlamentas susireagavome. Ir dabar atsidūrėme sudėtingoje padėtyje, tačiau aš norėčiau išgirsti daugiau informacijos iš jūsų. Ką jūs formaliai pareiškite savo rašte, atsakydamas į, į parlamento vertinimą? Galbūt galėtumėte mums konkrečiai paaiškinti, kas konkrečiai buvo tame rašte ir kaip veikia visa procedūra. Nes iš tikrųjų parlamentas turi būti tokioje padėtyje, kad galėtų kelti klausimus tam, kad mes galėtume įgyventinti mūsų vaidmenį, mūsų užduotis, keldami jums svarbius klausimus ir išgirsdami iš jūsų atsakymus. Taigi aš norėčiau išgirsti iš jūsų daugiau apie tai, ką jūs parašėte tame atsistatydimo rašte, kurį patikėte vyriausybei, kuri nepatvirtino jūsų rezignacijos. Ačiū. Uh, Pone pirmininkė, viskas buvo taip. Aš pasirašiau atsisakymo laišką, jį pasirašiau ir nusinčiau mūsų ministrų pirmininkų. Ministras pirmininkas manęs paprašė neatsisakyti, nepasitraukti šios procedūros ir būtent tada aš nusprendžiau pasilikti ir e, man reikėjo e, dar kitų laiškų, kuriais būtų patvirtina, kad aš turiu atsitraukti. Aš pats parašiau laišką e, parlamento, Europos parlamento pirmininkui, bet aš už ten neišsakiau, kokia, kodėl, ma, kokia buvo man atsitraukimo procedūra. Taigi būtent dėl to aš nesisakiau šios kandidatūros. Aš siūlyčiau, kad mes išsklaidytume visus šiuos nesusipratimus ir aš, kaip audito rūmų e, narys, gana dažnai e, palaikau ryšį su jūsų komitetu ir darau viską, kas įmanoma, kad galėčiau su jumis bendradarbiauti ir užmėgsti su jumis kuo geresnius santykius. Padarysiu viską, ką galiu, kad jūs įtikinčiau, jog galų gale nebereikalo buvau išrinktas į šią poziciją. Dėsiu visas pastangas, kad tai įrodyčiau. Tikiuosi, kad bendradarbiavimas su jumis tai pademonstruosiu. Als nächstes der äh, Kollege Mulder, bitteschön. Ačiū toliau uh, kolega Mulder. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad po tokio pareiškimo padėtis dar labiau pablogėjo. Kuo galima tikėti? Jūs sakėte, kad balsuojama buvo ne dėl jūsų kvalifikacijos, o be, dėl to klausimo, ar jis atsitrauks ar neatsitrauks. Kaip jūs žino tokį dalyką? Ar jūs galite matyti, kas vyksta 396 žmonių balsavusių prieš jūs e, galvose, labai abejoju. Aš įsivaizduoju, kad jūsų atsitraukimo klausimas e, komitetui mažai rūpėjo. Mums buvo kur kas svarbiau jūsų kvalifikacija ir mes nusprendėme, kad jos nepakanka. Mes teikiame klausimus visiems čia ateinantiems kandidatams. Jau anksčiau yra buvę kandidatų, kurie sakydavo, kad mes atsitrauksime, jeigu balsuojame bus prieš, ir jie atsitraukdavo, jie laikėsi pažado. Jūs esate išimtis. Jūs raštu pasakėte, kad e, laikysitės to, ko pareikaus parlamentas per balsavimą Aš nežinau, kokia yra padėtis Kroatijoje. Jeigu aukšto rango pareigūnai gali laužyti pažadus parlamentui, taip kaip padarėte jūs, tai aš galiu jūs patikinti, kad daugelie valstybių narių e, tai reikštų parlamento baigti. Tarsi rodytų, kad jums jo pozicija nesvarbi. Iš tokia pozicija, kokią pasirinkote jūs, yra prasta auditorumams ir bloga pačiai Kroatijai. Jūsų pareiškimas manęs neįtikino nei kiek. E, Mes parlamente turime labai rimtų abejonių dėl jūsų kvalifikacijos ir e, svarbiausia tokios aukštas pareigas einant yra kalbėti tiesą, bendraujant su parlamentu. Aš manau, kad tai, ką jūs pasakėte, neleidžia jums būti audito rūmų nariu. Padėtis yra tokia, kad niekas negali jūsų išmesti, jūs tik pats galite pasitraukti, bet ateinančiais metais turbūt niekas netikės parlamente tuo, ką jūs sakysite, ar tuo, ką jūs rašysite kokio nors, nors ataskaitose. Ačiū, ponė Mulder, ir norite iš karto sakyti? Ponas Odį. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad reikia galiu baigti tą nelemtą reikalą nes e, ponė Matės, jūs e, sakote, kad ne jums priklauso keisti sutarties nuostatas. Taip, jūs e, pagristai tą sakote. Europos parlamento uh, biudžeto kontrolės komitetas, sakote, irgi negali keisti taisyklių, bet čia jūs klystate. Uh, kontkomitetas gali kelsti iniciatyvą parlamento vardu, kad būtų pakeista sutartis. Ir uh, mes turime savo tarnybės tam tikslui. Mes norime pasitikėti žmonėmis. Mes negalime pasitikėti jumis, nes jūs e, nesisakėte savo kandidatūros. Ir jeigu aš teisingai supratau, jūs to padarėte padedant jūsų ministrui pirmininkui. Vadinasi, jūs esate nepriklausomas, nu, jūs nesate nepriklausomas nuo savo e, vyriausybės. Jeigu jūs sakote, kad aš turiu atsiimti kandidatūrą, o premjeras, minis, premjeras sako, kad jūs turite likti, jūs pasiduodate premjero spaudimui. Ir e, mes negalime pakeisti padėties taip, kaip jūs norite. Jūsų vyriausybė, jūsų ministras pirmininkas turėjo išnagrinėti Europos parlamento intencijas ir jis neturėjo reikalauti tarybos patvirtinti jūsų kandidatūros kadangi tarybos nariai e, per ambasadorius, e, per pasiuntinius vargu ar žinojo, apie ką kalbama. Ministras pirmininkas sako, aš noriu, kad ponas Matės būtų audito rūmų narys, niekas turbūt daugiau ir neteikia klausimų, išskyrus gal prancūzus, e, prancūzus, ispanus. Taigi taryba tarsi primetė, kaip kad leidžiama pagal sutartį, šią kandidatūrą, pažeisdama Europos parlamento nuomonę. Taigi dabar aš manau, kad reikia užversti šį puslapį. Mes e, turime turbūt e, šiek tiek nustumti šalį visas e, abejonės, kurias turėjome. Mes supraskime, kad jūs esate audito rūmų narys, jūs nesate auditorius, jūs atsėmėte tam tikrus įsipareigojimus, jūs tą turite daryti, bet man šiek tiek neramu dėl to, kad ką jūs darysite e, dirbdamas audito rūmuose. E, ponios Ajala Sender pranešimas yra labai geras. Jūs sakote, kad negalima keisti taisyklių, bet aš jums galiu pasakyti, mes taisyklės pakeisime, mes pasiūlysime savo ministrams, pritarint nacionaliniams parlamentams greičiausiai, pakeisti tą taisyklę, pagal kurią taryba mums gali primesti kandidatą. Jau ne pirmą kartą vyksta tai, ką matome dabar. Ir mes, Europos parlamentas, turime ne tik išreikšti nuomonę apie kandidatus, bet turime juos paskirstyti. Taigi mes turime pakeisti padėtį, turime užversti šį puslapį puslapį. Jūs e, turėsite bendradarbiauti su mūsų tarnybomis. Mūsų kolegė Ejala pateikė labai gerą pasiūlymą, kad Europos parlamentas pradėtų valdyti audito rūmų narių skirimą. Nes e, dabar matome, kad visokiausi klausimai uždari ar atviri e, vykstantis nacionaliniuose parlamentuose turi lemiamą vaidmenį. O šiuo atveju Europos parlamentas atstovauja visiems Europos piliečiams. Šiuo atveju mes esame tarsi nacionalinė asamblėje vadovaujantį šią logiką ir mes turime paskirti kandidatą. Todėl reikia peržiūrėti sutarties nuostatas ir turi būti užbaigta ta praktika, kai yra paskiriami žmonės, kuriems mes nepritarėme. E, mano frakcijos vardu, aš esu pranešėjęs šiuo dosie, norime, kad būtų užverstas šis puslapis, visi išsakėme savo nuomonės, jūs pats pasakėte savo poziciją, pasielgėte taip, kaip pasielgėte, jūs tapote audito rūmų nariu, bet tai e, neturės, neapsiais be padarinių. Jeigu jūsų vyriausybė nesugebėjo atsižvelgti Europos parlamento nuomonę ir po jūsų pateiktų pasiūlymų, uh, jūsų e, pasiūlymas atsitraukti ar įsipareigojimas atsitraukti turėjo būti tenkinamas. Ir dabar e, manau, kad baigim pagaliau šią aferą, užverskime puslapį, nes tai niekam net neša naudos. Euh, Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį kolegai Stas. Prašom. Labai ačiū pirmininkė. Ačiū ponas. E, ponas Matas, aš esu e, tikras, kad jūs atidžiai sekėte diskusijas e, plenarinėje sesijoje, tai galima padaryti internetu. Šiandien išklausęs jūsų pareiškimą, aš galiu pasakyti, kad tikrai nesijaučiu gerai. Galiu pritarti tam, ką pasakė kolegos, ypač kolega Mulder. Uh, Na, paprastai e, kolega Mulder yra tikrai labai uh, uh, mandagus žmogus. Jisai jau uh, tikrai ne vienerius metus dirba šiame parlamente. Nuo 94 metų, taigi tikrai negalima sakyti, kad jam trūksta patirties, jo žodžiai tikrai yra labai gerai pasverti. Ponas Odi E, sakė, kad jūs kreipiatės į savo šalies ministrą pirmininką ir vadovaujatės jo rekomendaciją, jo patarimu. Tai reiškia, kad jūs nesate nepriklausomas nuo savo šalies ministro pirmininko. Ar tai reiškia, kad jūs uh, E, klausysitės patarimų ir iš popiežiaus, iš, tarkim, Kinijos vadovo ar iš Talibano e, vadovų. Jūs nesate nepriklausomas, bet to jūs nesilaikėte savo pažado, jūs sulaužėte mūsų pasitikėjimą, jūs praradote mūsų pasitikėjimą. Tikrai mūsų bendravimas su jumis labai prastai prasidėjo ir uh, tai gali turėti um, įtakos ir kitiems klausimams, kurie dar tik vyks ateityje, pavyzdžiui, ketvirtadienį, jeigu vėl bus žaidžiami panašų žaidimėliai, tai tikrai mes negalime sakyti, kad to istorija ar pasibaigs. Labai ačiū, sako pirmininkas, ar komiteto nariai dar norėtų tarti žodį. Panašu, kad daugiau nieko žodžio neprašo, taigi aš kaip pirmininkas e, norėčiau dar suteikti žodį vienam nariui, paskui, kaip pirmininkas, išsakysiu savo išvadas, arba galbūt, ponas Matės, jūs norėtumėte sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta likščiol, ar dabar norite sureaguoti, ar paskui. Paskui, ar ne? Na, taisyklių keitimas. Visi apie tai kalba, bet taisyklės reikėtų keisti remiantis procedūra. Ir mano problema buvo tokia, jeigu siekiate, kad žmonės įsipareigotų iš anksto, jūs jau iš tikrųjų keičiate taisyklės tokiu būdu, kuris nėra numatytas. Neturiu nieko prieš taisyklių keitimą, remiantis įprastinę procedūrą. Na, kalbant apie procedūrą vykdyti kandidato iškėlimą. Perskaitysiu dar kartą. Po to, kai parlamentas balsavo prieš mane, aš peržiūrėjau savo padėtį ir prieėjau tokios išvados, kad yra neteisėtai pervertinamas įsipareigojimas, kuris netiek vertina kandidato kompetenciją, kiek vertina kitus dalykus. Aš maniau, kad toks vertinimas pasvėrė šiek tiek daugiau tai, ką aš pasakiau pirmojo klausimo metu. Jūs tikriausiai suprasite, kad aš parašiau kitokį atsakymą ir aš tikrai taip maniau ir po to, kai vyko diskusija, e, tikrai galbūt būtų vertinga ir kitokiu būdu buvę pravesti tą diskusiją. Ir tikrai aš tuo metu ketinau atsistatydinti. Ir aš tai padariau, įteikdamas savo atsistatydinimo raštą ministrui pirmininkui. Tačiau, kaip jau sakiau, aš taip pat peržvelgiau padėtį ir koksgi buvo tikslas iš manęs gauti tokį pareiškimą. Aš juk sakiau, kad nenoriu tam pritarti ir tai paaiškino mano elgesį. Na, atsiprašau, ponė pirmininkė, nežinau, ar pamiršau dar kažką. Pirmininkas, aš manau, jog... Ne, jūs esate laisvas atsakinėti į kokius norite klausimus. Atsiprašau, galbūt yra dar kolegų, kurie norėtų pasakyti, pasisakyti. Ponas Gerbrandė, paskui ponas Liberatskis ir ponia Ajala. Prašau. Taip, ačiū, ponė pirmininkė. Jeigu paklaustumėte manęs, ar yra kas nors svarbesnis nei taisyklės ir procedūros, tuomet pasakyčiau, kad viskas priklauso nuo aplinkybių. Tai priklauso nuo to, kokiame laukia veikiate. Uh, Jeigu jūs, pavyzdžiui, važiuojate per raudoną šviesoforo šviesą, tuomet yra visiškai aišku, kad jūs jau peržengėte tam tikrą liniją, padarėte pažeidimą ir niekas nesiginčys dėl to, jog jūs turite būti nubaustas. Taigi taisyklės gali būti labai labai svarbios. Politinėme gyvenime kai kas yra svarbesnis nei taisyklės ir procedūros. Aš atsakyčiau, jog taip. Ir būtent tai yra pasitikėjimas, abipusis pasitikėjimas. Politinėme gyvenime jūs galite dirbti, laikydamasis visų taisyklių ir procedūrų, bet jeigu nėra pasitikėjimo, jūs negalėsite veikti. Tai yra labai paprastas politinio gyvenimo faktas. Nekartosiu to, ko jau pasakė keletas kolegų. Jūsų šiandienos pareiškimai nepadidina Jie tiesiog didina pasitikėjimo nebuvimą. Jie nedidina jokio pasitikėjimo, kurio šiuo metu kaip tik ir trūksta. Turiu vieną konkretų klausimą jums. Jeigu pagal taisyklės Ir būtent taip ir yra, parlamentas neturi veto teisės dėl naujų Europos audito rūmų narių. Kodėlgi mums turėtų būti svarbu šiame Europos parlamente E, tai, jog reikėtų rengti kažkokius klausimus ar taikyti kažkokias procedūras susijusias su naujų Europos audito rūmų narių e, teikimu apskritai. E, Perfrazuojant, ar jūs manote, kad tai, ką mes darysime ateinantį ketvirtadienį su keliais naujais kandidatais, ar manote, kad tai yra naudinga, ar galbūt mes turėtume paprasčiausiai baigti šį teatrą jūsų akise ir pasakyti, gerai taryba, viskas priklauso nuo jūsų. Uh, Ar jūs manote, kad parlamentas čia galėtų turėti kokį nors vaidmenį? Gerai, toliau kolega Liberalskis, prašau. Dziękuję bardzo. Nie ma też życzeń. Labai ačiū. Jūs išklausėte nuomonių ir pastabų iš labai patyrusių šio komiteto narių. Ir kuomet mes kalbame apie audito rūmus, tai yra rūmai, kurie kontroliuoja ir ieško priežasčių. Taigi, patikimumo, pasitikėjimo klausimas ir, žinoma, profesionalumo klausimas yra labai svarbus. Ir tai, iš to, ką išgirdau iš jūsų, jūs atsakėte gana nerūpestingą manierą, teikdamas, kad parlamentas čia neturi didelio vaidmens. Tai nebuvo pats geriausias būdas išreikšti Europos demokratijai. Ir iš tikrųjų jūs pasakėte, jog jūs neigiamai įvertinote tai, kaip mes su jumis bendravome. Ir manau, jog tai reiškia, kad mūsų bendravimas ateityje e, taps labai suvaržytas. Na, tai neturės nieko bendro su Kroatija, kadangi iš tikrųjų čia viskas priklauso nuo ryšių ir su ministru pirmininku, nes jūs nebūsite nepriklausomas, o kalbant apie būsimą e, Kroatijos vyriausybę, neaišku, ar jūs ginsite tą savo naują vyriausybę. Taigi, kaip jūs galite įsivaizduoti e, turėti gerą, konstruktyvų metadarbiavimą su Europos parlamentu? Ar galite įsivaizduoti tai, jog kuomet jūs pateiksite ataskaitą, mes pateiksime išvadą, jog tai yra gera, patikima ataskaita. Ar galite tai numatyti? Kaip Jūs matote tą bendradarbiavimą ateityje? Kadangi Kroatijos ministras pirmininkas ne visuomet Jūs gins. Na, Galbūt dabar būtų visai prasminga po visų šių klausimų išgirsti jūsų atsakymą, ponas Matas. Na, aš tikrai nesakiau, kad e, parlamentas turėtų keisti procedūrą, tikrai nieko tokio nenorėjau pasakyti. Ką aš bandžiau pasakyti? E, jūs uh, diskutuojate apie tai, ar kandidatas turi įsipareigoti atsimti savo kandidatūrą ar ne. Ir panašu, kad e, jūs kalbate apie savo įtaką. Jeigu jūs sutelktumėte dėmesį į kandidato um, kvalifikacijos vertinimą, jūs uh, E, galėtumėte į tai pasigilinti. Jeigu jūs, jūs tikrai galėtumėte e, sustiprinti savo įtaką pritardami kandidatui arba ne. Dar beje pasakysiu, kad valstybės narės teikia kandidatūras. Taigi jūs negalite balsuoti tik taip arba ne, reikia ir paaiškinimo. Aš manau, kad reikia laikytis ir sutartyje nustatytų kriterijų. Anksčiau parlamentas tuos kriterijus buvo patvirtinęs. Taigi tikrai nenorėjau pasakyti, kad parlamentas neturėtų turėti jokio vaidmens šiame procese. Taigi tikrai negalėčiau sakyti, kad tokio įsipareigojimo poveikis yra neigiamas. Dabar dėl pasitikėjimo. Aš tikiuosi, kad jūs vertinsite mano ataskaitas remdamiesi tuo, kas juose parašyta. Tikrai darysiu viską, kad jos būtų įtikinančios ir tikiuosi, kad jūs išsakysite savo vertinimą, perskaitę mano ataskaitas. Tikrai e, pasistengsiu, kad mano ataskaitos būtų geros. Vielen Dank. Jetzt nochmal Ines. Kągi, labai ačiū. Dar kartą e, žodis Ines, paskui e, Ingeborga Grėsta, prašom. Sí, bueno, señor presidente, preferiría... Eh, Pirmininkė. Kaip pranešėja, norėčiau baigti, jeigu tai jums nekelia jokių problemų. Vielen Dank. Pane Greslė, ačiū. Na, tikrai norėčiau ponui Matės pasakyti, mes nekalbame konkrečiai apie jūs, mes kalbame ir apie mūsų santykius su taryba. Tikrai labai atidžiai sekėme visas diskusijas ir taip pat galiu pasakyti, kad kalbame ir apie santykius Europos audito rūmais. Nuo, panas Matės, nuo jūsų atvejo labai priklausys ir kitų kandidatūrų svarstymo ateitis. Na, mes e, visą laiką turime atlikti vertinimą ir tikrai ne visą laiką mes turime pritarti ir padrasinti tarybą. Galbūt dėl to ir tenka apgailestauti, bet tikrai nenorime, kad su mumis dėrėtumėtės. Taip pat nemanau, kad reikėtų e, negalvoti ir apie tai, kaip viskas atrodo iš šalies. Taryba laikosi teisinės pozicijos, yra visiems žinoma, bet niekas neturėtų galvoti, kad dėl to tarybos pozicija pagerėjo. Na, jų taip jau istoriškai susiklostė, kad santykiai su taryba nėra jau tokie geri, e, tarkim, ne vien tik biudžeto, bet ir dėl tokios kandidatūrų tvirtinimo procedūros. Aš EPP vardums jau dabar galiu pažadėti, kad mes tikrai nenuleisime savo akių nuo Europos e, auditorumų. Mes tikrai labai atidžiai stebėsime jūsų teikiamas ataskaitas. Jūs E, auditorumai turės teikti ir metinės ataskaitas, mes žiūrėsime, kaip jūs žongliruosite skaičiais. Mes jau dabar su nekantrumu tikrai laukiame tokių ataskaitų ir tikrai mes jas gilinsimės, tai tuo galite būti tikras. Mes e, turime daug patirties diskutuodami tokiamis temomis mums svarbu, kad audito rūmai veiktų, e, dirbtų veiksmingai, kad būtų geri veiklos rezultatai ir mums taip pat yra svarbus santykiai ir su e, audito rūmų nariais. Taigi mums domina ir tai, kokie yra santykiai tarp valstybių narių ir audito rūmų narių. Apie tai manau, kad ateityje dar tikrai reikės diskutuoti. Pažiūrėsime, kaip tie santykiai dar atrodys ateityje. Mes buvome tikrai nusiteikę labai geranoriškai, bet aš asmeniškai nesu nusiteikusi ir toliau taip elgtis. Manau, kad šį skyrių reikia baigti. Ir dabar, ko gero, reikėtų kalbėti tik apie tuos dalykus, kurie tikrai labai svarbus struktūrinė prasme mūsų veiklai. Ačiū, ponė Greslė. Ar jūs norėtumėte tiesiogiai tai sureaguoti, ponas Matės, jūs neprivalote? Na, o paskui baigdamas aš dar suteiksiu žodį pranešėjai, bet dabar pabandysiu apibendrinti visą diskusiją kaip komiteto pirmininkas. Taigi, taip galėčiau apibendrinti šią diskusiją. Buvo pateikta ar klausimų. Visų pirma, yra tam tikra klausimo procedūra, pagal kurią yra paskiriami Europos auditorumų nariai. Ir toje procedūroje tam tikras vaidmuo tenka ir Europos parlamentui. Jeigu ši klausimo procedūra yra visiškai nesvarbi, tai tuomet iškyla klausimas, o kasgi yra demokratinė kontrolė, ką tai reiškia demokratinė kontrolė. Uh, Mes e, manome, kad e, Europos parlamentas yra tiesiogiai išrinktas ES piliečių ir mes kaip parlamentas, ir beje apie tai kalbėjo ir kai kurie kolegos, Taigi mes kaip parlamentas, e, kuris esame tiesiog išrinktas piliečių, turime susidaryti savo nuomonę apie kandidatus ir kandidates, turime įvertinti jų dalykinės žinias, dalykinės kvalifikacijas, asmeninės savybės, charakterį ir šiaip turime įsiaiškinti, ar žmogus yra tinkamas eiti tokioms pareigoms. Na ir čia kiekvienas demokratiškai išrinktas parlamento narys e, vadovaujasi savo sąžinę verdindamas kandidatą. Ir jisai pats už tai yra atsakingas, kolega Mulder sakė, kad e, didžioji Europos parlamento e, narių dauguma, mes kalbame ne apie komiteto narius, bet apie visą plenarinę sesiją. Ir didžioji Europos parlamento, e, parlamento narių dauguma atmetė jūsų ponas Matės kandidatūrą, jūsų paskirimą. Šiandien jūs mums aiškiai pasakėte, kad jūsų pareiškimai komitete, o tuo metu tuo pačiu metu ir visam Europos parlamentui. Ir tai reiškia, kad jūsų pareiškimas, tuo, tuo pat metu jūsų pareiškimas galioja visų ES piliečių atšvilgių. Jūs e, buvote pažadėjęs atsimti savo kandidatūrą, jeigu mes balsuosime prieš. Na, o šiandien jūs e, pareiškite, kad jūs savo pažadą ir tesėjote nes jūs savo šalies vyriausybėje pasisiūlėte atsistatydinti. Ir dėl savo pažado, o tiksliau dėl savo pažado nesilaikymo, jūs atsiprašėte šiandien komiteto. Kitas klausimas yra, ar mūsų komitetas prims jūsų atsiprašymą, ar mums to pakaks. Ir dar vienas klausimas, ką iš viso reikėtų daryti su tokiamis e, nedžiuginančiomis aplinkybėmis. Na, ko gero, galutinai šiandien to negalime išsiaiškinti. Manau, kad tai reikės aptarti ir frakcijoje, ir e, kitur. Na, bet kokiu atveju aš tikrai, ponas Matės, dar kartą noriu pakartoti. Noriu pasitikslinti, ar teisingai jūs supratau. Jūs mums šiandien pasakėte, kad jūs remdamasis savo pažadu mums pasikonsultavote su savo šalies vyriausybė, savo šalies vyriausybei pasisiūlėte atsistatydinti, tačiau jūsų šalies vyriausybė jūs tikino apsigalvoti ir štai dabar jūs mūsų atsiprašėte už tai, kad jūs nesilaikėte savo pažado, e, nors e, Europos parlamentas balsavo dėl jūsų kandidatūros. Ir trečia. Na, kiekvienas pats gali susidaryti savo nuomonę apie tai, kas atsitinka, kai kažkas viešai Europos parlamentui kažką tai pažada ir paskui to pažado nesilaiko. Dėl to iškyla pas, e, pasitikėjimo problema. Ko gero visi tai gali suprasti. Ir dabar gal tuo ir apsiribosiu. Jūs mus statote į labai uh, sudėtingą uh, E, situaciją, atsižvelgiant į ES veikimo sutartis. Pasitikėjimo klausimas e, nėra įtvirtintas sutartyje, bet e, vis tiek tas pasitikėjimo klausimas išlieka. Ar jūs turite laikyti savo pažadą duotą Europos parlamentui ar ne? Aš kaip komiteto pirmininkas Galiu konstatuoti, kad jūs norėjote mūsų atsiprašyti ir atsiprašėte. Na, tikrai tai svarbus žingsnis, jūs pas mus atvykote pats, kad paaiškintumėte aplinkybės, dėl kurių jūs apsisprendėte. Mes kalbame ir apie pasitikėjimą jumis. Na, bet šiuo metu aš negaliu kalbėti visų komiteto narių vardu. Ar komiteto nariai, ar visi nariai priima jūsų atsiprašymą? Uh, Aš tiesiog noriu konstatuoti, kad Europos parlamentui Europos parlamentas mano, kad tai yra tikrai labai sudėtinga situacija, kai Europos parlamentas didžiąją balsų daugumą priemė sprendimą, o jūs savo pažadą nesilaikėte. Galbūt jūsų jūs atsiprašėte, na, nežinau, ar to pakanka, bet kokiu atveju, aišku, noriu padėkoti Jums už tai, kad šiandien Jūs e, pas mus atvykote. Na, nežinau, kokias išvadas galėtų dabar pateikti pranešėja. Esminis klausimas yra štai koks, kaip toliau reikėtų elgtis su audito rūmais, kokie būtų tarp instituciniai susitarimai. Ko gero, tai turėsime aptarti kitur ir kitų laikų. Na, manau, kad galbūt e, apie tai reikėtų padiskutuoti ir susitikus su nacionaliniu parlamentu atstovais. ES reikėtų siekti susitarimą ir tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų, kad žinotumėm, ką daryti tokiu atveju tiek iš mano pusės. Na ir dabar suteiksiu žodį e, pranešėjai baigiamosiams pastaboms. Prašom. Atleiskite, gal dar jūs kažką norėjote pridurti? Ah, Kągi, tai paskutinis žodis pranešėjai. Mr. Chairman, I would like to express appreciation for your invitation and I Aš norėčiau išsakyti, kad esu dėkingas už tai, kad esu čia ir vertinu visas bendradarbiavimo pastangas siekiant šiandienos posėdžio. Manau, kad tai yra geras ženklas ateičiai ir mes darysim viską, ką galime, kad esamomis sąlygomis galėtume dirbti. Ačiū. Remarks, I... Ačiū. Na ir galiausiai žodis pranešėjai baigiamosiams pastabom. Sí, gracias, presidente. Sí, en primer lugar, agradecer. Eh, taip, ačiū, ponė pirmininkė. Na, pirmiausia, norėčiau padėkoti savo kolegoms už visas jų patiktas nuomonės. Manau, jog tai yra labai svarbu, nes praturtinome šias diskusijas. Tai viena. Kitas dalykas yra tai, jog tai taip pat prisidėjo prie pranešimų. Aš taip pat norėčiau pasakyti ponui Matesui, kad šis klausimas nėra vyriausybės problema, tai yra institucinė problema tarp tarybos ir parlamento. Tarybos, kuri primeta savo paskirimus, parlamentas mano, jog jis turėtų turėti teisę pasisakyti ne tik um, klausimo metu, bet taip pat turėtų turėti ir tam tikrą svorį, vertinant Ir kalbant apie šią situaciją su ponu Matėsu, aš manau, jog jūs turėtumėte dabar atsižvelgti į savo paties sąžinę. Šis klausimas, kurį jums iškėlėme, nėra menka detalė, tai yra esminis klausimas, labai svarbus šios institucijos funkcionavimui. Ir aš nesu tikra, ar jūs pilnai supratote, koks svarbus šis klausimas buvo šiam parlamentui. Tai nėra problema dėl jūsų vyriausybės. Jūs pats turėsite tai vertinti, atsižvelgdamas į savo sąžinę. Jūs sakėte, kad jūs nepriimsite šio paskirimo, jūs tai padarėte. Ir mano nuomonė yra tokia, jog tai yra klausimas susijęs su jūsų paties sąžinė. Kai kurie iš mano kolegų siekia užversti puslapį, kiti kalbėjo labiau kritiškai. Aš manau, jog Tai, ką turėtumėte turėti omenyje, yra tai, jog tai gali būti problema, dėl kurios Europos audito rūmai taps pažeidžiamesni, nes jūs atsidūrėte dabar tokie padėtyje, o tai yra labai labai svarbu. Klausimas, kurį iškėlėme dėl jūsų, yra esminis šiai institucijai ir labai svarbu dabar tai turėti omenyje. Žinoma, šis klausimas uh, atsigręš prieš jūsų paties sąžinę. Pone Matėsai, šis parlamentas darė viską. Mes skelbėme ataskaitas, mes ir toliau taip darysime dėl Europos audito rūmų, mes ir toliau sieksime kovoti su taryba, kad užtikrintume, kad galėtume turėti pačius geriausius paskirimus į Europos audito rūmų, kad galėtume turėti pačius geriausius kandidatus į Europos audito rūmus. Ir baigdama norėčiau pasakyti, jog tai nėra klausimas su jas vien tik tai su kvalifikacija. Tai taip pat yra problema susijusi su požiūriu, su supratimu, ką reiškia pasitikėjimas, ką reiškia pasitikėjimas Europos parlamente. Europos parlamentas yra tokia institucija, kuri nuolat kuria savo poziciją kitų institucijų atžvilgių. Ir savo pranešimo e, svarbiausiu akcentu tai ir padariau. Tai yra labai svarbu suprasti ir kandidatams į Europos audito rūmus. Jūs neturite vien tik tai žinoti sutarčių straipsnių, jūs turite suprasti, ką visą tai reiškia. Europos parlamentas istoriškai buvo sukurtas uh, keldamas labai svarbius klausimus, kurdamas pasitikėjimą ir įgyvendinamas, įgyvendinamas savo įgaliojimus. Čia klausimas nėra susijęs vien tik tai su tuo, jog parlamentui yra primetama vieno konkretaus kan, e, kandidato e, kandidatūra. Mes sieksime, kad užtikrintume patį geriausią uh, Europos projekto funkcionavimą Europos piliečiams. Taigi tikiuosi, kad jūs turėsite visą tai omenyje. Ir ne tik jūsų vyriausybė privedė prie tokios situacijos. Jūs būtent ir nuvedėte mus į tai. Ir aš tikiuosi, kad mes žengsime pirmin, mes primame jūsų atsiprašymą, bet tikrai turėsime tai omenyje. Ačiū. Labai ačiū poniai Ajalė Sender, ačiū ponas Matės, kad pas mus atvykote. Na ir dabar norėčiau baigti šios dienos posėdį, darbą tęsime rytoj 9 valandą.